Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Panas ir ponai, mėly kolegos, teskime posėdį. Norim pranešti, kad ponas Orestė Rostė nuo 2013 Liepos 3 dienos prisijungia prie LP frakcijos. Pradėkime balsavimus. Darbo atvarkė numatyta balsuoti dėl Europos parlamento delegacijos taikinimo komiteto pranešimą dėl makrofinansinės pagalbos Gruzijai. Vardiniu būdu balsuojame dėl bendro pasiūlymo projekto. Pradėkime balsuoti.